Chiedo scusa per il fatto che stiamo. Eh, chiedo scusa per il fatto che stiamo. Mm, Atleiskit, kad kiek užtrukome ir balsavimas dar neprasidėjo, tačiau neturime e, liberalų balsavimo sąrašo. Tiksliau pasakius, jis pateiktas buvo nelaiku, todėl noriu paprašyti kolegų kantrybės, šią problemą išspręsime ir tada galėsime pradėti balsavimą. Panašu, kad sąrašą jau turime. Jis bus išdalintas, o kai sąrašas bus išdalintas, tada galėsime pradėti balsuoti. Dabar pasižiūrėkite, pasitikrinkite, ar jūsų balsavimo kortelė veikia. Tiesiog įkiškite ją į balsavimo aparatą ir pažiūrėkite, ar dega visos lempelės. Bene, allora possiamo cominciare la votazione sulla raccomandazione. Pradėkime. Pradėsime nuo rekomendacijos tarybai dėl Jungtinių tautų generalinės asamblėjos 65 sesijos. E, vienas A, 17 pakeitimas, Melenšonkas už. Norėčiau paprašyti pakelti rankas, kad matyčiau, kas už. Prieš Atmesta. Kompromisinis pirmas. Pranešėjo, kas už. Prieš. Priimta. Perėsime prie 21. Kas už? Prieš. Atmesta. 22 pakeitimas kas už? Prieš. Priimta. 23 už, prieš, atmesta. 24 už, prieš, priimta. Dvidešimt penktasis, sako pirmininkas, kas už, prieš priimta. 30 už prieš atmesta. 31 už prieš atmesta. 32 už prieš atmesta. 33 už prieš atmesta Priimta. Antras kompromisas kas už? Prieš. Priimta. Trečiasis kompromisas. Už, prieš, priimta. Pereisime prie 38 pakeitimo, kas už. Prieš. Atmesta. 39 už. Prieš. Atmesta. Ketvirtasis kompromisas už, prieš, priimta. 42. Kas už, prieš, priimta. 43. už, prieš, atmesta. 44. už, prieš, atmesta. 45. už, prieš, atmesta. 46 už, prieš, atmesta. Turime pasitikrinti elektroniniu balsu. 46 pakeitimas, balsuokite elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. Šešiasdešimt balsavo, ne, penkiasdešimt aštuoni balsavo. Kartu nebalsavo. 31 už, 29 prieš priimta. 47 kas už? Prieš. Priimta. Penktasis kompromisas kas už? Prieš. Priimta. Pereisime prie pirmojo žodinio pakeitimo. Balsuosime dalimis. Pirmoji dalis kas už? prieš, atmesta. Antroji dalis už, prieš, atmesta. Norite pasitikrinti elektroninį bals, balsavimą. Antrasis, antroji dalis pirmojo žodinio pakeitimo balsavimas pradedamas. Šešdešimt keturi bals, balsavo. 61 balsas galiojantis. Now it's on. Okay, thank you. Um, Mr. Pre Pone pirmininkė, balsavimas dėl antrosios dalies, nebalsavus dėl pirmosios dalies e, neturi prasmės. Norėčiau uh, paprašyti patikrinti, ar dėl pirmosios e, dalies buvo tikrai balsuojama prieš. Gal galėtume pasitikrinti elektroniškai, nes e, norint balsuoti dėl antrosios dalies, reikia įsiaiškinti, kai buvo balsuota dėl pirmosios dalies, ypač turint omeny, kai balsavo GUE frakcija. Taigi patikrinkime elektroniškai pirmąją dalį, nes nėra prasmės apsirtai balsuoti dėl antrosios dalies check su tutte e due le parti, o non solo sulla seconda. Benissimo, d'accordo. Taigi pasitikrinsime dėl abiejų dalių. Pirmiausia, balsuosime dėl e, pirmojo žodinio pakeitimo pirmos dalies elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas dėl pirmosios dalies. Dėl pirmojo žodinio pakeitimo. 61 balsavo, Balsavimas baigiamas 35 už, 24 prieš, patvirtinta. Dabar balsuosime dėl antrosios dalies pirmojo žodinio pakeitimo. Balsavimas pradedamas. Balsuojame elektroniškai. Šešiasdešimt keturi balsavo, trisdešimt vienas už, trisdešimt trys prieš atmestą. Perėsime prie šeštojo kompromisinio, kas už. Prieš. Priimta. Septintasis kompromisinis už. Prieš. Priimta. Penkiasdešimt septintasis už. Prieš. Atmesta. 57. Pasitikrinsime elektroniškai. Balsavimas pradedamas dėl 57 pakeitimo. Trisdešimt keturi už, dvidešimt septyni prieš priimta. Penkiasdešimt aštuntasis kas už, prieš Atmesta. 59 už. Prieš. Priimta. 60 už. Prieš. Manau, kad patvirtinta 61 už. Prieš. Atmesta. 62 už. Prieš. Atmesta. Antrasis žodinis pakeitimas pranešėjo, kas už. Prieš. Priimta. Aštuntasis kompromisas, kas už. Prieš. Priimta. 65. kas už. Prieš. Priimta. 66. kas už. Prieš. Priimta. Devintasis kompromisas už prieš priimta. 67 kas už prieš. Norėčiau patikrinti elektroniniu būdu. Dėl 67 pakeitimo elektroninis balsavimas pradedamas. 67 pakeitimas, ponios ir ponai. 63 balsavo, 33 už, 30 prieš. Patvirtinta. 69 kas už, prieš atmesta. 71 kas už, prieš priimta. 10 kompromisas kas už, prieš priimta. 77 kas už. Atsiprašo, pirmininkas 76 kas už. Prieš. Atmesta. 77 kas už. Prieš. Priimta. 78 už. Prieš. Atmesta. Pasitikrinsime elektroniškai dėl 78 pakeitimo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. 29 prieš, 34 už patvirtinta. Prašau visų pakelti rankas, nes priešingų atveju negaliu įvertinti, ar jūs balsavote už ar prieš. 79 kas už. Prieš. Priimta. 80 už. Prieš. Atmesta. 80-asis e, tikriname elektroniškai, elektroninis balsavimas pradedamas dėl 80-ojo pakeitimo. Aštuoniasdešimtasis pakeitimas. 62 balsavo, 21 už, 41 prieš, atmesta. 81 kas už, prieš, priimta.

87 už, prieš, atmesta. Perėsime prie konstatuojamų dalių. Antrasis pakeitimas, kas už, prieš, atmesta. Ar norėtumėte patikrinti elektroniškai? A. Konstatuojamojo dalis. Antrasis pakeitimas. Elektroninis balsavimas pradedamas. trūksta vieno balso. Ne, nenorėjau balsuoti, tačiau kaip ten būtų 26 už, 35 prieš, atmesta. Trečiasis pakeitimas, kas už, prieš, priimta. Balsavimas dalimis dėl ketvirtojo pakeitimo, pirmoji dalis kas už, prieš, priimta. Antroji dalis atkrenta, trečioji dalis kas už. Prieš priimta. Penktasis pakeitimas. Kas už? Prieš priimta. Trečiasis žodinis pakeitimas. Kas už? Prieš priimta. Perėsime prie aštuntojo pakeitimo. Kas už? Prieš priimta priimta. Devintasis kas už, prieš, priimta. Dešimtasis už, prieš, atmesta. Vienuoliktasis už, prieš, atmesta. Dvyliktasis už, prieš, atmesta. Tryliktasis už, prieš, atmesta Atmesta. Sakyčiau, 14 už. 13. Gerai, pasitikrinkime dėl 13 pakeitimo. Elektroninis balsavimas pradedamas. Šešiasdešimt trys balsavo, trisdešimt du už, trisdešimt vienas prieš, priimtas. Keturioliktasis pakeitimas, kas už, prieš, atmesta. Penkioliktasis už, prieš, atmestas. Šešioliktasis už, prieš, atmesta. Nuorodos. Dėl pirmasis pakeitimas, kas už, prieš, priimta. keturi pakeitimai. Dėl jų išsisprendė klausimai balsuojant už kompromisinius. Pirmiausia, devė komiteto kas už, prieš, patvirtinta. B. Kas už, prieš, priimta. C. Už, prieš, turėtume pasitikrinti elektroniniu būdu, nes jeigu jūs nekeliate rankų, tada aš negaliu įvertinti, ar balsavote už ar prieš. Taigi balsuojame dėl C dalies vystimosi komiteto. Balsavimas pradedamas. 64 balsavo. Ne, vis dėlto 65 balsavo. Kam nesisekas suspėti, tas gal turėtų išgerti kavos. 34 už, 31 prieš, priimta. Deve D. Kas už? Kas prieš? Priimta. Elektroninis balsavimas dėl viso pranešimo. Balsavimas pradedamas. vieno balso vis dar nėra. Kažkieno balsas vis pasimeta, ar luktelsime kiek. 59 balsavo už, 4 susilaikė, niekas nebalsavo prieš, sveikiname pranešėją, pranešimas priimtas balsų daugumą. Pone Lamsdorfai, sveikinu Jūs. Perėsime prie antrojo balsavimo. Prevole Lamsdorf, lei vuole intervenire? Prego. Uh, Dėkuoju, pirmininkė, labai trumpai kalbėsiu. Tiesiog norėčiau pranešti kolegoms, kad pagal bendradarbiavimą su vystimasi komitetu vyko puikiai, bet ne tą norėjau pasakyti. Dabar aš uh, kreipsiuosi į tarybą, kadangi ši rekomendacija yra skirta tarybai ir taryba mus pakvietė pristatyti šias rekomendacijas. Antrą kartą tą darysime šiemet ir mes matome, kad užsimėsgė dialogas tarp Europos parlamento ir tarybos dėl jungtinių tautų strateginių prioritetų. Ir a, e, tai puikus yra poslinkis ir aš norėjau apie jį papasakoti kolegoms. Dėkuoju. Puiku, dėkuoju ponui Lamsdorfui. O dabar periname prie kito klausimo. Dėl ES prisijungimo prie Europos žmogaus teisų ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos institucinių aspektų. Pirmas e, paragrafas, pirmasis e, pakeitimas, kas už, kas prieš. Patvirtinta. Antrasis pakeitimas, kas už, kas prieš. Patvirtinta. Kom, pirmasis kompromisas, kas už, kas prieš. Patvirtinta. Trečiasis kompromisas, kas už, kas prieš, patvirtinta. Toliau ketvirtasis kompromisas, kas už, kas prieš, patvirtinta. Toliau penktasis kompromisas, kas už, kas prieš, patvirtinta. Toliau šeštasis e, pakeitimas, kas už, kas prieš, patvirtinta. Aštuntasis, kas už, kas prieš, patvirtinta. Devintasis pakeitimas. Ne, ne, ne. Dešimtasis pakeitimas, kas už, kas prieš. Reikėtų pasitikrinti balsavimo rezultatus elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. 65 votanti Cioè 65 schede e 61 votanti, mancano 4, ne mancano 3. Mancano 2. No. Dar 2 turėtų, dar 3. Dar 3 nariai turėtų balsuoti. Taigi mums reikėtų, kad atneštų 3 podelius kavos. Patvirtintas. Antrasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Patvirtinta. Vienuoliktasis, kas už, kas prieš, atkrenta. Dvyliktasis, kas už, kas prieš, atmestas. Keturioliktasis pakeitimas. A, jūs norėtumėt, kad dėl dvyliktojo pasitikrintume balsavimo rezultatus? Dėl dvyliktojo. Dėl dvyliktojo. Taip, gerai, pradedame balsuoti elektroniniu būdu dėl dvyliktojo pakeitimo. Pradedame balsuoti. Galime baigti balsavimą, visi balsavo. 33 balsavo už, 29 prieš. Patvirtintas. 14 pakeitimas, kas už? Kas prieš? Patvirtintas. 15 pakeitimas, kas už? Kas prieš? Patvirtintas. 16. Šešiolik... ne. 17 pakeitimas, pirmoji dalis, kas už, kas prieš. Patvirtinta antroji dalis, kas už, kas prieš. Patvirtinta 18 pakeitimas, kas už, kas prieš. Patvirtinta 19 pakeitimas, kas už, kas prieš. Patvirtintas 20 pakeitimas, sutampa su 19, kas už Kas prieš? Patvirtintas. 21 atkrenta, 22. Dvidešimt trečiasis. Kas už? Kas prieš? Reikėtų pasitikrinti balsavimo rezultatus, taigi balsuojame elektroniniu būdu dėl 23 balsavimo. Balsavimas pradedamas. Dar turėtų vienas narys balsuoti. A, 30 prieš, 32 už. Patvirtintas. Dabar balsuosime elektroniniu būdu dėl visos nuomonės, viso nuomonės projekto. Prašome balsuoti. 62 jau balsavo, 63 jau balsavo, baigime balsuoti, 57 e, už, 4 prieš. Taigi galime sveikinti nuomonės referentą ir pereiti prie tolesnio klausimo, dėl kurio balsuosime. Tai yra dėl ES ryšių su Latino Amerika strategijos. Mūsų pranešėjas yra ponas Salafranka. Franka. 116 pakeitimas, teiktas Melanšon, kas už, prieš, atmesta. 32. Identiškas 33, kas už, prieš, atmesta. 34, kas už, prieš, priimta. 35, kas už, prieš, atmesta. 117, kas už, prieš, Atmesta. 118 dalimis, už, kas už pirmą dalį. Prieš atmesta. Balsuojama antra, dėl antros dalies, kas už. Prieš atmesta. 36 pakeitimas, kas už. Prieš atmesta. 37 Norėtumėt pasitikrinti dėl 36-ojo, balsuojame elektroniškai, pradedam balsuoti. Baigiam balsuoti. 30 už, 30 prieš, atmesta. 37 kas už. Prieš. Primta. 119 kas už prieš, atmesta. 38. Kas už, prieš, atmesta. 39. Kas už, prieš, atmesta. 40. Kas už, prieš, atmesta. 41 ir 42 Ne dėl kalbinių pakeitimų nepa, nebalsuojame. Kompromisinės aštuntas. Kas už? Prieš? Primta. Pane Lačiak. Turėtumėm dar papildomai balsuoti dėl smurto, um, dėl, dėl lyčių tai turėtumėm įtraukti. Tai buvo kompromisinės pakeitimas pasiūlytas mano ir uh, pono Meirio, turėtumėm dėl to papildomai dar balsuoti. Norėčiau išgirsti pranešėjo nuomonę. Pirmininkė, aš suprantu, kad e, panelūna čia siūlo pakeitimą žodžiu E, dėl smurto e, lyčių pagrindų. Tai jau yra pakankamai aptarta konstituojamose dalėse pagal darbo tvarkos e, taisyklės, tai būtų pakeitimas žodžiu ir turėtumėm toliau tęsti balsavimą pagal balsavimo sąrašą. Taip, žinoma, teisingai pastebėjote vis dėlto turėtumėm pasižiūrėti, ar niekas neprieštarauja. Jei uh, pritarėte ponui Salafrankai, o ne pasiūlymui uh, žodžiu, turėtumėt pareikšti savo nuomonę. Ne, e, pirmininkė, užtenka vieno prieštaravimo. Taip, jūsų prieštaravimo pakanka. Uh, prisiminiau, kas vyko per plenarinę e, sesiją, bet e, komitetų darbo tvarkos taisyklių nesu tiek išanalizavęs. Aštuntas kompromisinis pasiūlymas už prieš patvirtintą, 120 už prieš atmestą, 47 už prieš atmestą, 9 kompromisas kas už prieš priimta. 49 kas už, prieš, atmesta, 10 kompromisas kas už, prieš, primta, 51 kas už, prieš, primta, 52 kas už, prieš, primta, 121 kas už, prieš, atmesta, 11 kompromisas kas už, prieš, priimta. 56 kas už, prieš, priimta. 12 kompromisas kas už, prieš, priimta. 58 kas už, prieš, atmesta. 13 kompromisas kas už, prieš, priimta. 61. Kas už? Prieš? Primta. 62. Čia prie 13 buvo. 65 tuomet. Kas už? Prieš? Atmesta. 63. Kas už? 63. Prieš? Atmesta. 64. Dėl 63 pasitikrinkime elektroniškai. Baigiame balsų. 38 prieš atmestą, 64 už prieš atmestą. Pakeitimas e, žodžiu. 2. 66. Kas už, kas prieš. Atkrenta. 67. Kas už, kas prieš. Atkrenta. 68. Kas už, kas prieš. Atkrent, e, atmestas. 14. Kompromisas. Kas už, kas prieš Patvirtintas. Toliau. 73. Žodinis pakeitimas. Kas už? Gerbimoje ponė Dulunčik, prašau. Atsiprašau, pirmininkė, mes, tai nėra 14 kompromiso dalis ir aš norėčiau, kad mes balsuotume dėl 70 pakeitimo. Salafranka, prieigų. Pone Salafranka, prašau. Du dalykus noriu pasakyti. Kiek aš suprantu, kai kompromisas yra patvirtintas, visi e, pakeitimai, kuriuos jis apima, atkrenta. Antra, mano frakcija priešinasi uh, siūlomam ž, pakeitimui žodžiu. Gerai. Tuomet dėl 70-ojo nebalsuosime. Ir toliau periname prie 73. 73 pakeitimas. Be žodinio pakeitimo, kas už, kas prieš. Atkrenta 74, kas už, kas prieš. Patvirtintas. 75, kas už, kas prieš. Atkrenta. Žodinis ketvirtasis pakeitimas, kas už, Taip, prašau, ponas Franka, prašau. Šis žodinis pakeitimas mums netinka. Jūs pasisakote prieš šį pakeitimą. Gal ponas Elefranka galėtų paaiškinti, kodėl šis žodinis pakeitimas jam netinka, kadangi jis yra įtrauktas į balsavimo sąrašas, ponas Lafranka. Taip, kadangi ultraperiferinius region, apie ultraperiferinius regionus nėra kalbama šiame pranešime. Gerai, taigi dėl žodinio pakeitimo, ketvirto žodinio pakeitimo nebalsuosime, toliau periname prie 123 pakeitimo. Kas už? Prašau. Ačiū pirmininkė. Bet aš manau, kad frakcijos balsavimo turėtų nuspręsti, patvirtinti ar atmesti pakeitimą. Pranešėjas negali tiesiog išbraukti siūlomo pakeitimo. Ypač jei sekret... komiteto sekretariatas įtraukė balsavimo sąrašą. Na, aš turi, pirmininkas, aš turėčiau pasitikrinti, ką sako dar, darbo tvarkos taisyklės. Komitete pateikiami žodiniai pakeitimai, ne, neteikiami balsavimui, jei tam priešinasi komiteto nariai atsakingi už klausimą. Štai tokios yra taisyklės, viskas labai aiškiai yra išdėstyta. Taigi, 123 pakeitimas, Milanšom pateikė, kas už, kas prieš, atkrenta 70

kad mes pasitikrintume balsavimo rezultatus dėl 78 pakeitimo. Balsavimas pradedamas. A 62, chiudiamo. Dar palauksime. O dabar galime uždaryti balsavimą. 35 balsavo už, 27 prieš. Toliau 79 pakeitimas, kas už, kas prieš. Patvirtintas. 70, 80 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Atkrinta. 125. Kas už? Kas prieš? Atmestas. 81. Kas už? Kas prieš? Patvirtintas. Toliau 82 iš trijų dalių, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, atkrenta antroji dalis, kas už, kas prieš, Patvirtinta. Trečioji dalis, kas už, kas prieš. Atkri, e, atmestas. 83 pakeitimas. A. Norite, kad mes elektroniniu būdu balsuotume dėl 82 pakeitimo trečiosios dalies. Prašau. Sono sempre due che non votano. A, dabar jau visi balsavo, 26 už, 37 prieš. Trečio dalis atmesta. 83, kas už, kas prieš, atkrenta. 84, kas už, kas prieš, atmesta. 85, kas už, kas prieš, patvirtinta. 15 kompromisas, kas už, kas prieš, patvirtinta. Toliau 87 pakeitimas pateikė pranešėjas iš dviejų dalių. Pirmoji dalis - kas už? Kas prieš? Patvirtinta antroji dalis - kas už? Kas prieš? Patvirtinta. 88 kas už? Kas prieš? Patvirtinta. 89 pranešėjo pakeitimas kas už? Kas prieš? Patvirtinta. 90 pakeitimas kas už? Kas prieš? Patvirtinta. 91. Kas už? Kas prieš? Patvirtinta. 16. Kompromisas. Kas už? Kas prieš? Patvirtinta. 17. Kompromisas. Kas už? Kas prieš? Patvirtinta. 94. Kas už? Kas prieš? Atmestas. 95. Kas už? Kas prieš? atmestas. 126. Kas už, kas prieš, atmestas. 18. Kompromisas. Kas už, kas prieš, patvirtintas. Toliau. 98. pakeitimas. 98. Taip, kas už? Kas prieš? Patvirtintas. 99. Kas už? Kas prieš? patvirtintas. 127. Kas už, kas prieš, atmestas. 101 yra tapatus. Atsiprašau, įvyko klaida. Kas iki e, kompromisus e, nuo 101 iki 108? tie visi atmesti. Penktasis žodinis pakeitimas, kas už, kas prieš. Patvirtintas šimtas antrasis, kas už, kas prieš. Atmestas šimtas trečiasis, kas už, kas prieš. Atmestas šimtas ketvirtasis, kas už, kas prieš. Atmestas šimtas penktasis, kas už, kas prieš. Patvirtintas šimtas šeštasis, kas už, kas prieš atmestas 107, kas už, kas prieš, atmestas 108, kas už, prieš, atmestas 109, kas už, kas prieš, atmestas 110, kas už, kas prieš, atmestas 111, kas už, kas prieš, patvirtintas 129 pakeitimas iš dviejų dalių. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, atmesta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, atmesta. Antrasis pakeitimas, kas už, kas prieš, atmestas. 112, kas už, kas prieš, atmestas. Trečiasis pakeitimas, kas už, kas prieš, patvirtinta. Ketvirtasis, kas už, kas prieš, atmestas. Šimtas tryliktasis kalbinio pobūdžio, penktasis, kas už, kas prieš, atmestas. Šeštasis iš dviejų dalių, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, atmesta antroji dalis, kas už, aš atmesta. Pirmasis kompromisas, kas už, kas prieš, patvirtinta. Toliau pernėme prie aštuntojo, kas už, kas prieš, atmesta. Devintasis, kas už, kas prieš, patvirtinta. Antrasis kompromisas, kas už, kas prieš, patvirtintas. Toliau, dvyliktasis pakeitimas iš trijų dalių. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš. Atmesta antroji dalis, kas už, kas prieš. Atmesta. Trečia dalis, kas už, kas prieš. Atmesta. Tryliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš. Patvirtinta. Keturioliktasis pakeitimas pranešėjų, kas už, kas prieš. Patvirtinta. Turėtume dabar balsuoti dėl šeštojo žodinio pakeitimo, kuris turėtų būti pridėtas prie penkioliktojo pakeitimo. Ponas Lafranka, pirmininkė, mes pasisakome prieš šį žodinį pakeitimą. Taigi, laikydamėsi darbo tvarkos taisyklių, mes balsuosim dėl penkioliktojo. Kas už? Kas prieš? Patvirtintas. 114. Kas už? Kas prieš? Panašu, kad atmestas. Šešioliktasis kas už, kas prieš, atmestas. Septynioliktasis pakeitimas kas už, kas prieš, atmestas. Šimtas penkioliktasis kas už, kas prieš, atmestas. Aštuonioliktasis kas už, kas prieš, atmestas. 19 kas už, prieš, atmestas. 20 kas už, kas prieš, patvirtintas. 21 kas už, kas prieš, atmestas. Trečiasis kompromisas kas už, kas prieš, patvirtintas. 24, e, ketvirtasis kompromisas, kas už, prieš, patvirtintas. Penktasis kompromisas, kas už, prieš, Patvirtintas. Šeštasis kompromisas, kas už, prieš, patvirtintas. Kompromis, septintasis kompromisas, kas už, kas prieš, patvirtintas. Dvidešimt aštuntasis pakeitimas, taip pat turime prie jo ir žodinį pakeitimą, septintą žodinį pakeitimą. Balsuojame dėl 28 pakeitimo. Kas už, kas prieš. Patvirtintas. 29 pakeitimas. Kas už, kas prieš. Atmestas. 30 kas už, kas prieš. Atmestas. 31 kas už, prieš. Atmestas. Aštuntasis žodinis pakeitimas. Kas už, kas prieš. Reikėtų pasitikrinti balsavimo rezultatus. Ponas Lafranka norėtų kažką pasakyti? Ne? Gerai, tuomet tikriname balsavimo rezultatus dėl aštuntojo žodinio pakeitimo. Pradedame balsuoti. Šešiasdešimt trys jau balsavo. Uždarome balsavimą, baigime balsuoti. Taigi 26 balsavo už, 37 prieš. Pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš. Panašu, kad patvirtintas. Gerai, devintasis žodinis pakeitimas, kas už, prieš, atmestas. Gerai. Toliau balsuosime dėl vystimosi komiteto nuomonės, bet pirmiausia, Ponas Salafranka norėtų pasaky, pasisakyti, prašau. Pane pirmininkė. Mes labai vėlai gavome Deve komiteto nuomonę. Aš Manau, kad į daugelį aspektų atsispindėjusių nuomonėje yra atsižvelgta ir mūsų pranešime. Todėl norėčiau paprašyti išlikti nuosekliems ir gal galėtume atmesti visus DV komiteto pakeitimus nuomonėse. Ačiū. Pone Lunačiak. Ačiū labai, ponia pirmininkė. Aš visiškai nepritariu pranešėjo pozicijai. Vystimosi komitete vakar vyko posėdis, aišku, galėjome balsavimą surenkti daug anksčiau, dėl to nesiginčiju, tačiau vis dėlto mes balsavome vakar vakare ir norėčiau paprašyti dėl visų nuomonių balsuoti uh, papunkčiui. Aš visiškai nepritariu tam, ką sako pranešėjas. Ponas Maeris, o tada Vineginas. Eh, Mes turime balsuoti apie kiekvieną vystimosi komiteto nuomonės dalį. O kalbant apie kompromisus, Vakar dar posėdžio pradžioje e, šis klausimas buvo aptartas, todėl galime balsuoti. Pone Sviginenas. Ačiū labai, pone pirmininkė. Aš noriu pasakyti, kad mes turime parodyti pagarbą vystimosi komiteto kolegoms ir turėtume balsuoti taip, kaip na, yra numatyta balsavimo sąraše. Gerai. Tada balsuosime papunkčiui. Pradėsime balsavimą. Pirmasis paragrafas, kas už, kas prieš. Atmestas. A, nu jūs nori, kad mes simboliškai pasitikrintume balsavimo rezultatus. Gerai, gerai, jeigu jūs taip norite. Gerai, balsuojame elektroniniu būdu dėl pirmojo paragrafo. 64 jau balsavo, 32 balsavo už, 32 prieš. Atkrenta. Atmestas yra ši, e, šis paragrafas. Antrasis paragrafas, kas už, kas prieš. Na, nu, man atrodo, kad e, atmestas. Norit, kad pasitikrintume balsavimo rezultatus? Nu, be abejo. Gerai, balsuojame. Balsuojame elektroniniu būdu dėl antrojo paragrafo. Panašu, kad du nariai dar nebalsavo. A, ne, visi dabar balsavo. Gerai, 28 už, 31 prieš. Atmestas. Trečiasis paragrafas, kas už, kas prieš Man atrodo, kad atmestas. Ar, ar tikite manimi, ar norit, kad pasitikrintume? Gerai, galim tikrinti. Gerai, gerai. Gerai, kad visi būtų patenkinti. Gerai, trečiasis paragrafas. Balsuojame. Balsuojame. Dar vienas nebalsavo. Viskas, dabar baigėme balsuoti. 63 nariai balsavo, 32 už, 30 prie, prieš. Taigi trečiasis patvirtintas. Ketvirtasis. Ne, atsiprašau, atsiprašau, ketvirtasis paragrafas. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsuojame. A, pagaliau. 37 prieš, 27 už. Toliau elektroniniu būdu dėl penktojo paragrafo balsuojame. Balsuojame. Dar laukime. Panašu, kad dar kažkas neįdėjo balsavimo kortelės. Mikrofoną įsijunkite. Taip iš dešinės jums. Veikia. Aš esu pakaitinis narys. Ir man buvo pasakyta, kad visi EPP frakcijos nariai, kurie turi teisę balsuoti, balsuoja šiandien. Bet panašu, kad šiandien balsavimo rezultatai, rezultatai priklauso nuo vieno ar balsų, taigi jei leistumėte man balsuoti, aš būčiau dėkingas. A, nu, manau, kad techninis personalas turės spręsti šį klausimą jei apie, visi apie, apie e, tikrieji, apie frakcijos tikrieji nariai atvyko ir balsuoja, tai tuomet dėja jūs negalėsite balsuoti. Taigi. Taigi dėl penktasis paragrafas atmestas, tai toliau šeštasis. Balsuojame elektroniniu būdu, prašau balsuoti. Na, jei vienas jūsų frakcijos narys užmigs, pažiūrėjau, tuomet jūs galėtumėt, ponė, balsuoti. Gerai. Taigi, atmestas. Septintasis paragrafas. Prašau balsuoti. Chiude la votazione elettronica, siamo qua. Baigiame balsuoti. 16 už 49 prieš atmestas. Aštuntasis paragrafas. Pradedame balsuoti. Kas balsuoja už? Dar du nariai nebalsavo. A, dabar baigime balsuoti. 63. Puiku. Vienbalsiai. Patvirtinome šį pakeitimą. Devintasis pakeitimas, ne, devintasis paragrafas. Elektroniniu būdu balsuojame. Dar 65 balsavo, 6 už, visi kiti prieš, taigi atmestas. Dešimtasis pakeitimas, balsuojame. Tiesiog Taip galime baigti balsuoti. 57 už, 7 prieš. Patvirtintas. Elektroniniu būdu toliau balsuojame dėl 11 pakeitimo. Pradedame balsuoti. Chiusa la votazione. 30... Baigėme balsuoti. 33 balsavo už, 32 prieš. Patvirtintas. Toliau 12 paragrafas. Balsuojame elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. siūloma balsuoti dėl pakeitimų bloko, bet to nedarome. Taigi 33 balsavo už, 32 prieš. Patvirtintas 13 pakeitimas, vėlgi balsuojame elektroniniu būdu. Prašau balsuoti. Baigėme balsuoti. 42 balsavo prieš, 23 už atmestas. 14 pakeitimas. Pakeit, paragrafas, atsiprašau. 14 paragrafas. Prašau balsuoti. Baigime balsuoti. 48 balsavo prieš, 16 prieš. 16 e, už atmestas. 15 paragrafas. Prašau balsuoti. Baigėme elektroninį balsavimą. 55 balsavo prieš, 9 už atmestas. 16 paragrafas. Vėlgi elektroniniu būdu balsuojame. Prašau balsuoti. Baigėme balsuoti. 32 balsavo prieš, 31 už. 16 paragrafas atmestas. 17 paragrafas. Vėlgi balsuojame elektroniniu būdu, prašau. Galite balsuoti. Jis yra paskutinis. 32 prieš, 33 už patvirtintas. Dabar balsuosime elektroniniu būdu dėl visos nuomonės projekto. Sì, chiudiamo. Bene, 54. Gerai, 54 balsavo už vienas prieš devynis susilaikęs. Sveikiname pranešėjus, sveikiname ir sekretoriato darbuotojus. Dabar padarysime penkių minučių pertraukėlę ir po to pratesime posėdį. Posėdis bus uždaras. Ir prašau visų kolegų, kurie neturi teisę dalyvauti šiame posėdėje, išeiti iš šios salės.